Buenas tardes. Labą dieną. Labą dieną visiems. Pirmiausia, labai džiaugiuosi matydama tiek daug žmonių šiandieną, kurie dalyvaus mūsų klausimuose, klausimuose, kuriuos surengėme kartu su Teisės reikalų pakomitečiu ir saugumo bei gynybos pakomitečiu. Vertindama e, padėtį, moterų padėtį vykstant ginkluotėms konfliktams, manau, kad labai svarbu būtent šiuo momentu surenkti tokius klausimus. Ir taip pat būtų labai naudinga išklausyti šiandienos e, prelegentų. Ir tada galėsime tomis mintimis pasinaudoti vėlesnėse mūsų diskusijose. Bus labai mums naudinga mūsų parlamentinėme darbe įvairiuose komitetuose pasinaudoti tą informaciją. Prieš 15 metų buvo primta Junktinių tautų rezoliucija 1325 dėl moterų taikos ir saugumo. Taigi mes dėl to ir pamanėme, kad tinkamas momentas surenkti šios klausimus. Spalio mėnesį 2000 metais vienbalsiai buvo patvirtinta šimtinių tautų rezoliucija ir tai buvo labai svarbus momentas, pripažįstant moterų vaidmenį karuose ir kokį neproporcingą poveikį tie karai daro moterims. Pirmąjį kartą jungtinių tautų rezoliucija mini konkrečiai lytis ir moterų klausimus Rezoliucijoje yra aptariami įvairūs svarbus aspektai. Kalbam apie tai, kad reikalinga imtis priemonių ir apsaugoti moteris bei mergaitės nuo su lytimi susijusio smurto, nuo prievartavimų ir kitokių blogybių. Taip pat praėjus 15 metų po to, kai buvo primta rezoliucija, vis tiek svarbu kalbėti šio klausimu, nes matome, kad yra daug vietų pasaulyje, kur siautėja konfliktai ir situacija yra labai sudėtinga ir žiauri. Ir dėl to labai kenčia ir, vyr, ir, ir moterys, ir vaikai. Ir dar vienas svarbus rezoliucija aptariamas klausimas yra susijęs su taikos atkūrimu, taikos procesais, po to, kai jau baigėsi karas. Nes moterys turi būti konflikto sprendimo dalis. Moterys turi būti įtraukiamos, kai yra kuriama ir formuojama politika, atkūrimo taikos palaikymo politika. kai žmonės susigražino orumą ir ypač moterys, kuomet susigražino orumą. Taigi praėjus 15 metų po to, kai buvo primta ši rezoliucija, ES rengia tokią viziją, kaip būtų galima geriau gyventi šią rezoliuciją ir šiandien puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis, pažiūrėti, kokie mūsų laukia iššūkiai ir kaip Europos parlamentas galėtų prisidėti ir prisidėti įgyvendinant ir peržiūrint šią rezoliuciją. Taigi, Nedelsdama norėčiau suteikti žodį e, poniai Valenai, Alen, e, Elenai Valenciano, kuri yra žmogus teisė pakomitečio pirmininkė. Ačiū, dėkoju. Dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte ir mūsų į šias diskusijas. Man atrodo, kad jos bus labai įdomios, nes išklausysime žmonių, kurie visą savo gyvenimą praleido kovodami ir gindami moteris ir jie išgyveno konfliktus ir dalyvavo tose kovose. Taigi, čia svarbus du aspektai. Moterys dažniausiai labiausiai nukenčia tokiuose situacijose ir turi mažiausiai galių ir tai yra ta spraga, kurią mes turime užpildyti. Taigi 15 rezoliucijos e, jubiliejus, rezoliucijos 1325 jubiliejus e, reiškia, kad, na, bendrai aš tai galėčiau labai pesimistiškai vertinti šią rezoliuciją, jos įgyvendinimą, manau, kad iš vis nematome jokios pažangos, nepaisant to, kad dabar išgyvename daug įvairių konfliktų ir moterys e, vis labiau nukenčia nuo jų ir turi vis mažiau galių. Ir tai, ką matome, tai, ką turime, nepakanka, kad galėtume apsaugoti moteris, kad galėtume suteikti joms daugiau galių, ypač kuomet yra atkuriama taika. Jeigu pažvelgtumėme į vairius pas, pavyzdžius pasaulyje, ir aš manau, kad mūsų kalbėtojai daug tokių pavyzdžių pateiks, kai moterų žinios yra panaudojamos, nes moteris labai gerai supranta vietos aplinką, vietos situaciją ir tos žinios labai naudingos, bandant atkurti normalų gyvenimą po karo. Ir labai panašu, kad moteris geriausiai išmano jų artimiausios aplinkos poreikius. Moterys istorijos eigoje visuomet rūpinosi kitais, visuomet padėdavo kitiems. Ir tai reiškia, kad moterys tokiu būdu yra sukaupusios daug žinių ir geriau supranta, ko žmonėms reikia. Taigi, kai moterys yra įtraukiamos ir sprendžiant konfliktus ir ieškant taikos ir po to, kai bandoma palaikyti taiką po konflikto, tai yra, tai yra labai svarbus indėlis. Ir per tai mes tai matome. Taip pat matome, kad vis daugiau radikalizmo, vis daugiau ekstremizmo įvairiose pasaulio vietose, pavyzdžiui, tai, ką daro islamo valstybė ir ne tik ji, mes matome, kad dažnai moterys tampa taikiniais, tokių grupuočių taikiniais. Ir moterys, vaikai dažniausiai yra Boko Haram, Daesh, tai yra islamo valstybės ir kitų grupuočių taikiniai ir būtent tos grupuotės dažniausiai ir pažeidžia moteris ir vaikus ir moteris tampa tam, tikru, tam tikrą priemonę bandymų keisti e, visuomenę, transformuoti visuomenę ir kaip tokios grupuotės kontroliuoja moteris, tada jie gali geriau kontroliuoti visą visuomenę. Dėl to, kad moteris suvaidina svarbu tokį transformatyvų vaidmenį. Ir būtent tos ekstremistų, teroristų grupuotės taip ir elgesi. Ir spaudimas moteriams tam, tampa vis didesnis ir, ir didesnis, ir taip pat rizika vis didesnė, ir tų aukų matome vis daugiau. Dėl to atėjo laikas jungtinėms tautoms patvirtinti naują rezoliucijos tekstą. Tokį tekstą, kuris, aišku, pasikliautų ankstesnės rezoliucijos tekstu, bet nors ir matome nemažai pozityvių dalykų, pavyzdžiui, NATO buvo bandoma spręsti moterų klausimus, kaip jau sakiau, tai, kas yra padaryta, dėje to nepakanka. Ir mes čia norime kažkaip paskatinti tas diskusijas, informuoti visuomenę apie tai ir priimti reikiamus teisės aktus. Ta padaryti, aišku, nėra lengva. Ir taip pat norime, kad būtų laikomasi tų teisės aktų, o tai padaryti dar sudėtingiau. Ir mūsų parlamentas yra pluralistinis. Yra žmonių iš įvairių valstybių, su įvairiais įsitikinimais, tačiau kartu susėdę pakomitečio pirmininku mes norime, pirmininkė norime paskatinti šias diskusijas, kad moterys nebūtų tos nuolatinės aukos, kad moterys taptų, gautų daugiau galių ir reikia pirmiausia, kad moterys išvengtų to aukos sindromo ir kad nebūtų dažniausiai tos, kurios nukenčia esant karui ir konfliktams. Taigi tai yra mūsų klausimų šiandien tikslas ir džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų susirinko ir dabar žodis poniai Fotygai. Pone, ponios bendra pirmininkės, ponai ir ponios, man labai malonu čia šiandien dalyvauti šiuose klausimuose, viešuose klausimuose, kur aptariama moterų padėtis esant ginkluotėms konfliktams. Aš esu saugumo ir gynybos pakomitečio e, pirmininkė ir daugiausia mūsų komitete yra skiriama dėmesio ginkluotėms konfliktams, karams, tam, kad moterys labai kenčia tokių konfliktų atveju. Saugumo tarybos rezoliucija 1325 buvo patvirtinta 2000 metais. Po to kai matėme nežmoniškus žiaurumus vakarų Balkanuose, vakarų Balkans per Balkanų karą, mes visi puikiai prisimename Srerepnicą, taip pat po to, kas vyko Ruandoje ir kitose konflikto zonose, būtent tuo metu ir buvo priimta nemažai dokumentų, kur buvo aptariamos šios temos, o dabar matome vėlgi nusikaltimų prieš moteris, mergaitės. Ir tarptautinė komentarinės teisės sistema, tarptautinės būdžiamosios teisės sistema, kaip ir iš dalies aptarė tuos klausimus. Žmogaus teisų sistema irgi su tuo susijusi. Taigi, generalinė asamblėja ir Junktinių tautų saugumo taryba pripažįsta šią problematiką ir aš asmeniškai esu iš Lenkijos, aš gimiau ir užaugau ir vis dar gyvenu Lenkijoje. Aš gimiau komunizmo laikais ir mačiau nemažai tokių žiaurumų, žiaurumų, kurios padarė ta sistema, kaip viską mačiau savo akimis, kaip daug kitų Lenkų. Aš taip pat yra, esu katalikė, taigi aš labai asmeniškai čia dabar kalbu, kalbu apie savo asmeninius tikinimus ir sąžinę, aš labai atidžiai stebėjau, kokios pozicijos laikosi šventasis sostas šiuo klausimu ir šventasis sostas pripažino ir pasveikino rezoliucijos tekstą, 1325 rezoliucijos tekstą, tekstą, kuris ir nesiniai popiežius pasisakė daugeliu tų klausimų. Na ir ta prieptis yra labai plati, kadangi joje kalbama apie moterų vaidmenį kadangi tai yra labiausiai nukenčianti pusė, esant bet kokiam konfliktui, moterys ir vaikai nukenčia labiausiai. Šioje rezoliucijoje tai tas faktas yra pripažįstamas ir manoma yra teigiama, kad moteris turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį konfliktų prevencijos, taikos palaikymo, taikos atkūrimo srityse, ne tik, kad atkūrimo etapu, bet ir visos, visais kitais etapais, kuomet yra užtikrinama taika potencialiuose galimuose arba esamuose konfliktuose. Na, aš nesigilinsiu šią tematiką, nes dar galėsiu pasisakyti pabaigoje. Mes e, nusprendėme pakviesti labai puikių kalbėtojų, kurie kalbės ir bendras, apie bendrą saugumo gynybos politiką, jos aspektus. Kadangi kalba eina apie karinius konfliktus. Taigi, leiskite man Stefan, majorą Stefan Kamalierį pasveikinti, kuris pasisakys antroje klausimų dalyje. Jis yra pareigūnas iš Maltos, turintis ne, nepaprastai daug patirties, tarnavęs įvairiose misijose, esant labai sudėtingiams laikams, labai sudėtingose teritorijose, Balkanuose, Afrikos kišulyje, taip pat jis dalyvavo Atalantos misijoje, dirbo jos štabe ir dirbo daugelį kitų misijų, Junktinės karalystės vadovaujamoje misijoje kai buvo Maltos padaliniai įtraukti į taikos palaikymo misiją. Dabar jis yra ES karinio personalo pareigūnas ir aš be jokios abejonės labai džiaugiuosi, kad majoras Kamilieri galės pasidalinti savo patirtimi. Ačiū. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Dabar pradėkime nuo mūsų ekspertų pasisakymų ir pirmoje dalyje, kaip e, jau buvo pabrėžta, norime padėkoti, kad ekspertai atvyko į mūsų posėdį ir noriu pasakyti, kad e, kiekvienam suteiksime po 10 minučių, po to, kai trys ekspertai pakalbės, keisimės nuomonėmis su, su komiteto nariais. Pradėsime nuo ponios Lindval. Ji atstovauja vienam fondui, kuris e, rūpinasi Sirijos pabėgėliais ir šiuo metu dirba Libane ir mums papasakos e, pastarinsiu mums savo patirtimi dirbančioje moterų organizacijoje ir papasakos apie tą darbą, kurį jos organizacija atlieka Sirijoje. Praėjusią savaitę jungtinėse tautose vyko diskusijos dėl 1325 rezoliucijos peržiūros ir jie dalyvavo tame posėdėje ir manau, kad Jie pasidalins su mumis e, tais faktais apie tikrovišką situaciją, kurioje ir aplinkybės, kuriamis gyvena tūkstančiai moterų Sirijoje šiuo metu, papasakodama apie tos baisumus ir e, tos žiaurumus, kuriuos patiria šiuo metu moteris Sirijoje. Pone Lindal, jums žodis. diena. Visiems aš noriu pakalbėti apie vieną tik tai svarbų dalyką, apie moterų didesnį įgalinimą. Ir aš e, pateiksiu pavyzdžius iš Sirijos, tačiau jų galima surasti ir kitose šalise. Jungtinių tautų rezoliucija 1325 yra pripažįstama kaip tam tikras e, e, svarbus etapas moterų teisės įtvirtinant. Ir mes šią rezoliuciją patvirtinus, su, pradėjome suprasti lytinio smurto mastą ir, ir kokį blogį jis atneša ir visuomenė vis labiau dabar pradeda tą suprasti. Paskutinį pranešimą apie stovyklas, kuriuose buvo prievartavimas moteros, moterys pietų sudane, dar labiau pabrėžė šios situacijos um, baisumą ar Kas nors matėte 1992 metų filmą Kominas Barbaras, <clears throat> švedės televizija neseniai, 82 metų filmas, buvo neseniai anonsas rodomas, e, Arnoldas Švarcnegeris ten vaidina Konaną Barbarą ir e, jis sėdė ant sosto ir kalba angliškai vokišku akcentu ir e, jo priešininkas tenai tame filme kalba, kad mes e, sudeginsime kaimus ir išprievartausime jūsų moteris. Kodėl aš dabar miniu Konaną Barbarą Sirijoje, tai yra penktasis konfliktas, kuriame aš dalyvauju ir kiekvieną kartą iš tokių konfliktų <clears throat> aš e, klausydamasi pasakojimą apie šios konfliktus iš karto pradedu galvoti apie Konaną Barbarą ir jo kalbą. Noriu pasakyti, kad nuo istorijos pradžios šis karo metodas nepasikeitė. Ir e, svarbiausias karo tikslas yra su greuti mažiausią, pačią mažiausią priešo visuomenės lastelę, tai yra šeima o moteris yra pačios pažydžiamiausios tos lastelės dalys. Jos yra kažkieno motinos, dukros ir, ir žmonos. Todėl būtina skirti e, moterims kaip lytinio smurto aukoms daugiau dėmesio, tačiau dėl to jos netgi laikomos praktiškai pasyviamis ginkluotų konfliktų aukomis. Dar vienas pavyzdys iš jungtinių tautų veiklos mes matome, kad e, lyčių lygybės aspektas e, jungtinių tautų kontekste yra įtrauktas, e, įtraukiamas vis į daugiau sričių politikos sričių, tačiau tam, kad būtų galima atkreipti dėmesį į problemas susijusias su lytiniu smurtu, pirmiausia, reikia tapti to lytinio smurto auka. 2014 metais buvo paskelbta nepriklausomos komisijos ataskaita dėl padėties Sirijoje. Tenai parašyta, kad Sirijoje praktiškai beveik visos moteris, kaip nors nukentėjusios nuo to konflikto, yra buvusios ar tapusios lytinio smurto aukomis. Kvina tik vyna padedant Friedricho Eberto fondui atliko atitinkamą tyrimą e, susijusiu su moterų aktyviščių grupėmis kovojančiomis už taiką Sirijoje per artimiausias kelias dienas New York'e Badelio fondas <clears throat> taip pat paskelbs atitinkamo tyrimo ataskaitą. Mes rinkome šio tyrimo metu duomenys visoje Sirijoje tam, kad įsiaiškintume, kaip moteris gali dalyvauti taikos e, užtikrinimo procesuose, kokias kliūtis joms yra sudaromos, kaip tartautinė bendruomenė ir Sirijos suinteresuoti subjektai siekia taikos Sirijoje pranešime atkreipiamas dėmesys į būtinybę e, visi, visoms suinteresuotoms grupėms ieškoti politinio konflikto sprendimo ir nutraukti teikiamą paramą kovotojams būtina pakeisti diskriminuojančius įstatymus, suteikti moteriams daugiau ekonominių galių, leisti dalyvauti politinėme gyvenime ir įtraukti jas į taikos procesą. Kitaip tariant, būtina suteikti Sirijos moteriams daugiau galių. Ekonominės galios didinimas. Karo metu e, moteris ant savo pečių praktiškai neša visą civilinį gyvenimą, turi atlikti tam tikrus ekonominius e, vaidmenius, kai kurios moteris tais naujais vaidmenimis yra patenkintos, kitos to tarpu labai nesidžiaugia. Puikiai žinome, kad konfliktų metu moteris mm, vienas auginančios vaikus galbūt labiausiai nukenčia. Puikiai galite matyti, e, kad moteris yra įvairių kovotojų grupių yra išnaudojamos. E, Tartautinė bendruomenė Tuo tarpu dabar laikosi tokio požiūrio, kad konfliktų metu vyrai kovoja, o moteris tampa pasyviomis konflikto aukomis. Čia iš tiesų tas vaizdas nėra toks e, vien juoda ir balta. Pavyzdžiui, Centrinės Afrikos Respublika, kur vyksta vienas iš brutaliausių karinių konfliktų, moteris dar labai pas, daug pastangų, kad e, būtų pasiekta taika. moteris ir toliau yra diskriminuojamos įstatymų, joms mokamas mažesnis atlyginimas nei vyrams, taip pat turto paveldėjimo ir turto turėjimo e, srityje jų teisės yra žymiai mažesnės ir e, moteris neturi jokių teisinių galių susijusių su e, vaikų auklėjimu, jiems reikia gauti, joms reikia gauti tėvų arba dėdžių atitinkamus leidimus. Taigi Sirijos visuomenė patiria labai daug e, iššūkių šiuo metu. Pilietinės visuomenės atstovai, nevyriausybinės organizacijos deda labai daug pastangų, kad padėtų moteriams, tačiau aktyvistai Sirijoje negali keliauti, atsidaryti bankų sąskaitas, gauti vizas kitų valstybių tam, kad galėtų dalyvauti visose konferencijose, kirsti sieną. Taigi į tai būtina labai rimtai atsižvelgti tarptautinėje bendruomenėje. Rugsėjo pradžioje vienos Sirijos moterų organizacijos gavau štai tokią žinią, noriu su jie, jie su jumis pasidalinti, kad visi suprastume, ką reiškia veikti, vykstant kariniam konfliktui. Cituoju laišką. Mėlas Sara. Rūpjūčio mėna buvo labai sudėtingas, per savaitę vyko maždaug 20 bombardavimų, mūsų pastatai beveik visi yra sugriauti Visi jaučiasi gerai, tačiau mes turėjome nutraukti kuriam laikui savo veiklą. Metų pradžioje gyventojų skaičius siekia 11 500, šiandien liko tik tai 500. Kai gausime daugiau informacijos apie situaciją, pranešime linkėjimai. Sirijos moteris, kaip e, teigiama ataskaitoje, nenori būti vien tik tai įrankiais, jos dalyvauja įvairiose susitikimuose. <clears throat> Tačiau kyla klausimas, kaip tose sustikimuose primami sprendimai galės būti gyveninti ir kas leis juos įgyveninti ir galų gale labai sunku tikėtis, kad taikos procesus pajudės iš mirties taško. Kai 2007-aisiais lankiausi Somalijoje, lankiausi vienoje pabėgėlių stovykloje, mane apsupo iš karto maždaug šimtas vyrų ir aš paklausiau, kur moteris yra ir kur moterų atstovai vertėjas išvertė ir e, vyras tada pradėjo šaukti, ji nori pamatyti moterų, atveškite keletą. Taigi tar, tarptautinis komitetas skirtas uh, e, Sirijai administruoti. Jame pastebimos panašios tendencijos. Ženevos, į Ženevą vykstančias e, diskusijas ir darybas atvyksta gal tik viena kita moteris. Taigi Na, Sirijos visuomenė organizacija filmavo trumpą filmą, kuriame aiškiai matome, kad būtina dėti pastangas, kad moterų balsas būtų girdimas daug garsiau ir kad jos reikalautų atitinkamas atskaitomybės. Šiuo metu įvairiose Humanitarnės pagalbos organizacijų teikiamas ataskaitos apie pabėgėlius e, teigiama, kad 75 procentai jų yra moterys ir vaikai. Ir e, kad e, taip pat kaip ir apskaitai tų šalių gyventojų daugumą sudaro moteris ir vaikai. Nepaisant to, 25 procentai gyventojų, tai yra vyrai, sprendžia visus reikalingus klausimus. Taigi, manau, kad atsižvelgiant į šias aplinkybės būtina nedelsint spręsti su e, lyčių lygybė susijusius klausimus ir problemas. Labai ačiū dabar. Su mumis yra Sesuo Angelika Namaika, Kongo Demokratinės Respublikos e, ekspertė. Ir e, ji yra pakviesta į mūsų sustikimą Druapa komitečio ir mes dabar prašome jūsų pasidalinti savo sukauptą patirtimi iš savo šalies. Ji iš tiesų yra labai e, svarbi Ir dar kartą nuoširdžiai norime padėkoti už tai, kad atvykote. Sesuo Namaika buvo apdovanota Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro biuro 2013 metais. Jie buvo suteikta pabėgėlių gelbėjimo premija už darbą Kongo rytų regiono, regione, padedant pabėgėliams e, bei smurtą patyrusiams moterims. Mes labai įdėmiai klausysimės jūsų žodžių, jūsų patirties ir jūsų minčių ir dar kartą noriu padėkoti už tai, kad atvykote. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et merci pour... Ačiū. Pour venir nous écouter ce soir. Ačiū labai už tai, kad pakvietėte mane. Manęs paprašė, kad aš papasakočiau apie padėtį, moterų padėtį kurios yra nukentėjusios nuo konfliktų. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad šiandieną mes kalbame apie moterų dalyvavimą priimant sprendimus dėl taikos ir saugumo. Ir tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti moteris gimdydamos vaikus. Ir aš manau, kad jau tokiu būdu moteris prista prie taikos ir saugumo. Na ir šiandieną tokios moterys nukenčia labiausiai nuo konfliktų, gyvena baimėje, nesaugume. Jos viską yra praradusios - savo vyras, vaikus, galimybę mokytis. Ir tie konfliktai ir karas galiausiai verčia jas badauti. Taigi, kaip moteris gali dalyvauti priimant sprendimus dėl taikos? Moteris kenčia nuo įvairių traumų, jos nori gyventi džiaugsme ir taikoje. Ir mes labai daug ėmėmės veiksmų tam, kad moteriams susitiktumėme galimybę išgyventi, išgyventi po tokių traumų, integruotis į visuomenę ir kalbėti apie tai, kas su kitais žmonėmis. Mes e, vykdome įvairią veiklą, pirmiausia, tai yra mokymai, kad moteris galėtų išpristi iš baimės ir galėtų išmokti, na, skaityti ir kad moteris nebijotų pasisakyti, kad jos galėtų rašyti, skaityti, skaičiuoti. Būtent tada moterys gali išdrysti pasakyti, ką jos galvoja kitoms moterims ir taip pat vyrams jos gali pasakyti, ką jūs galvoja apie taiką. Ir tokiu būdu mes bandome pagerinti moterų gyvenimo sąlygas, kad jos, mes rengėme joms siuvimo, kulinarijos kursus, taip pat, kad jos galėtų dirbti su įvairiomis bendruomenėmis. Taigi tokia visa veikla skirta tam, kad padėtumėme moteriams išgyventi tas traumas. Tai yra galimybė padėti toms moterims kad jos išsaugotų savo orumą, galėtų ir toliau dirbti ir taip prisidėti prie taikos ir saugumo. Taigi, kaip tos moterys gali dalyvauti priimant sprendimus dėl taikos? Tos moterys, kuomet jau jos išmoksta skaityti, tada gali, gali dalyvauti susitikimuose, pavyzdžiui, bendruomenės susitikimuose, jos ten gali būti kviečiamos į, į kažkokius tai susitikimus ir ten jos gali labai atvirai kalbėti ir taip pat gali, kada jos išmoksta rašyti, jos gali jau kreiptis į vyriausybę su savo siūlymais dėl taikos. Taigi mes labai e, raginame moteris kalbėti apie tai, kas joms rūpi labiausiai ir, ir ką, kaip tai pakeičia tų žmonių, tų moterų gyvenimą. Mes e, tokius, tokią veiklą esame numatę moteriams tam, kad jos jaustųsi nepriklausomos, kad jos galėtų pačios e, gydytis savo vaikus, kad galėtų pasirūpinti jų švietimu. Bet supratome, kad to nepakanka. To nepakanka moteriams ir tada mes įsteigėme pradinę mokyklą jų vaikams. Taip pat atidarėme gydytojo kabinetą, pediatro kabinetą ir tada mes kažkaip moteris galėjo e, pasidalinti savo motinystės patirtimi ir taip pat e, jos galėjo kartu kovoti už taiką. Taigi, tai yra puikia galimybė padėti toms nelaimingoms, traumuotoms moterims. Ir aš tikrai noriu visiems labai padrasinti tas moteris, nes būtent moteris pačios pasiūlė mintį įsteigti kepiklėlę. Tai buvo labai drąsios moterys, nepaisant patirtų kančių, jos pačios pasiūlė man atidaryti tokią kepiklėlę ir dabar dumbų mes turime visišką tokią naujovę, kurios anksčiau nebuvo. Moterys nukentėjusios konfliktų aukos atliko visą tą darbą, jos dabar gali pragyventi iš to savo darbo. Ir kalbant apie ateities perspektyvas, mes norime įsteigti dar vieną mokyklą, kad tos mergaitės, kurios nesimokė ilgai, kad galėtų pasivyti kitus vaikus, kad galėtų dar turėti galimybę mokytis ir sukaupti reikiamą intelektualinį bagažą ir juo pasinaudoti, e, kuriant taiką. Taigi, tokiu būdu mes e, na, padedame toms mergaitėms, kurios e, buv, negalėjo mokytis, kad jos galėtų grįžti į mokyklą, išmokti skaityti ir prisidėti prie sprendimų prieimimo. Ir aš pabaigai norėčiau padėkoti visiems, visiems donorams iš Europos už jų e, dosnumą tų moterų atžvilgių, moterų, kurios yra taip nukentėjusios nuo smurto. Norėčiau labai labai visiems padėkoti. Y para terminar el turno de intervenciones de este primer panel. Eh... Ir Dabar norėčiau suteikti žodį Žanė Binso, kuri yra JAF Global Justice organizacijos vadovė. Pone Binsov kalbės apie pažangą ir sunkumus susijusius su jungtinių tautų rezoliucijos patvirtinimo. Ačiū, kad e, sutikote dalyvauti šiandien. Prašom žodis jums. Ačiū. Man garbė kreiptis į parlamentą. ES yra globali lyderė ginant tarptautinės teisės ir moterų lygias teisės. Šiandien apie 250 tūkstančių čibok krikščionių mergaitė, mergaičių gyvena štai e, beveik e, metus. ISIS e, teroristinės organizacijos vergovėje. Irake ir Sirijoje krikščionės mergaitės yra įkalinamos, paverčiamos vergiamis, seksualiai išnaudojamos ir e, priverstinai atverčiamos į islamą. Mm, kasgi atsitiko tai rezoliucijai 2025 e, ir kaipgi yra ginamos moterų teisės. Jungtinių tautų saugumo taryba priemė rezoliuciją 3025 ir dar 8 papildomas rezoliucijas. Ji taip pat mm, siekia spręsti klausimus susijusius su konfliktinėmis teritorijomis atskiruose mm, dokumentuose, specialiai priimtose dokumentuose. Yra pasiekta pažangos, tačiau mm, nesiekiant pagrindinio tikslo masinis mergaičių ir moterų prievartavimas vis dar yra ginklas, kurį renkasi trečdalis visų ginkluotų konfliktų. Jis ginklas trečdalėje ginkluotų konfliktų. Jungtinės tautos e, dirbdamos kartu, jautinių kartų narės per 50 metų e, neįstengė įveikti šios problemos. Ir aš norėčiau kalbėti būtent apie tai. Kažkas neveikia. E, Jungtinės tautos turėjo įgaliojimus e, priimti 1325 rezoliuciją. Mm, jos kompetencija rengimasi jungtinių tautų konvencija. Ir jos tikslas ji turi kompetenciją, turėjo kompetenciją priimti šią e, rezoliuciją. 2002 generalinis sekretorius e, pasisakė vienareikšmiškai dėl šios rezoliucijos. Jos tikslas buvo sustabdyti karą ir prievartavimą. Ir valstybės e, turėjo įgyvendinti Ženevos konvenciją ir protokolą ir užtikrinti moterų nediskriminavimą. 1325 rezoliucija ir jos likimas aiškiai parodo, e, kokia yra bejėgė tarptautinė humanitarinė teisė. Ji neveikia moterims ir merginoms, kurios gyvena konfliktų ir karų teritorijose šiandien. Istorinis modelis ginkluotų konfliktų, kuriems buvo parengtas Ženevos modelis neveikia. E, ten buvo kalbama apie tradicinį karą, kuriame dalyvavo vyrai, e, tradicinės ginkluotės naudojimas. E, bet dabar situacija kitokia ir karas šiandien atrodo kitaip. Konfliktai dabar yra daugiausia vidiniai ir dominuojami jokių valstybių teritorijų nepripažįstančių grupuočių kaip Islamo valstybės teroristinė organizacija. Ir seksualinė prievarta moterų ir mergaičių yra naudojamas kaip veiksmingas ir pigus ginklas. 90 e, procentų aukų dabartinėse konfliktuose yra civiliai, būtent moteris ir vaikai. Ir jiems jais rūpinasi civilinės ligoninės ir netgi žaizdos yra kitokios. Brutalus seksualinis prievartavimas sukelia baisius padarinius, tarp jų mirtina neštumą, živ infekcija ir 50 procentų visų pastojusių um, moterų po žaginimo yra mergaitės jaunesnės nei 14 metų. Taip pat mm, šlapimo e, takų fistulės yra dar viena labai rimta lyga, kuri suardo moterų reprodukcinę sistemą. Saugumo taryba mm, e, paragino Ženevos konvencijų laikymasi, tačiau Ženevos konvencijos netitinka dabartinių poreikių E, jos yra visiškai ne šiam laikotarpiui sukurtos ir galioja patriarchatinių sistemų konfliktams. Kaip suteikti galių moteriams? Vienintelis būdas - gerbti jų teisės. Masinis seksualinis prievartavimas yra kitoks ginklas nei kiti ginklai e, ir į jį į šį ginklą nežiūrima kaip į kitus ginklus. Ir moteris mirusios e, nuo prievartavimo nėra laikomos e, mirusiomis nuo karo ginklų. Moteris neturi galimybės kreiptis e, į teismą ir gauti, ir užtikrinti, kad būtų teisingumą. Daugelis nusikaltimų prieš moteris karo konfliktuose net nėra pripažįstami kaip nusikaltimai, todėl kad juos žiūrima pro vyrų perspektyvą. Ir pasaulio visuomenės uždavinys netaisyti 1325 rezoliuciją, o kaip pakeisti Ženevos konvenciją, kad jį gintų moteris. Kol to nebus padaryta, jokia saugumo tarybos rezoliucija nesustabdys žaginimo konfliktos zonose. Ženevos konvencijos gali būti pakeistos, jos buvo sukurtos taip, kad būtų lankščios ir keistinos. Ir mm, reikia tiesiog daryti tai, ko jau dabar reikalauja Ženevos konvencijos, tai yra užtikrinti, kad nebūtų įmamasi mm, prievartos prieš moteris, kad nebūtų diskriminuojamos moteris. Ir Čia mes nekalbame apie lyčių aspekto įtraukimą į visas politikos rytis. Mes kalbam apie tai, kad visos valstybės turi užtikrinti moterų nediskriminavimą pagal karo įstatymus. Tai yra mm, pagrindinė prievolė ir ją užtikrinti, jos laikymas užtikrinti turi pasaulio bendruomonė. Aš pateiksiu porą pavyzdžių, kaip yra sistemiškai diskriminuojamos moteris žaginimo aukos, e, nepaisant Ženevos konvencijos. Konvencija buvo parengta mm, taip, kad būtų sumažintas, kenti, sumažintas žmonių kančios karo konfliktuose, e, ginant taip pat ir kareivius ir galiausiai e, ribojant tam tikrų ginklų naudojimą karo konfliktuose. Ženevos konvencijų esmė yra ta, kad nuo 1000 Ženevos konvencijų esmė yra ta, kad visi nukentėję konflikto ar karo uh, metu turi būti jais vienodai pasirūpinta, jiems turi būti užtikrinama pagalba nepriklausomai nuo to, ar jie yra vyrai ar moteris, kokia jų religija, kokia e, tautybė ir panašiai. Aišku, jokios medicinės procedūros neminimos Ženevos konvencijoje, nes jos keičiasi kiekvieną dieną. Tokios garantijos yra pagrindinės garantijos įteisintos Ženevos konvencijoje, bet nepaisant to, mergaitėms nėra suteikiama reikiama medicinos pagalba, abortų galimybė ir nesaugomos jų gali, gyvybė. Tai baigėsi tuo, kad jos um, turi gimdyti, miršta gimdydamos ir e, yra kitų e, baisių sveikatos padarinių Taigi mes nekalbame apskritai apie abortų teisę, mes kalbam apie pagrindinės teisės tų žmonių, kurie yra kankinimų aukos, kad jie galėtų gauti medicinę pagalbą, kuri leistų jiems toliau gyventi. Prieš porą dienų buvo e, pristatytas tyrimas e, vykdytas dėl 1325 rezoliucijos ir jos taikymą 25 e, paskutinius metus. Ir buvo pasakyta, kad pagal dabartinę situaciją e, pažeidžia mm, Ženevos konvencijos trečią protokolą ir mm, kad e, pagal Ženevos konvenciją nėra užtikrinamas abortų galimybė konflikto teritorijose. Sunku įsivaizduoti, kad kas nors abejotų e, tuo, kad reikia atitinkamos medicinės intervencijos. Iki šiol tinkamai neįgyvendinama 1325 rezoliucija ir neatsižvelgiama į tai, kad pagal Ženevos konvenciją moteris ir mergaitės turi teisų medicinos priežiūrą. Ir ta priežiūra turi būti kitokia ir tų moterų teisės turi būti kitokios nei ne konflikto ir ne karo zonų, um, zonose. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Niderlandai, Jungtinių tautų 21-22 e, rezoliucija ir neseniai ES pripažino, kad abortai yra būtinosios medicinės e, pagalbos dalis ir kad turi būti paisoma atitinkamų Ženevos konvencijos nuostatų. Jungtinės tautos jau e, taiko šias rekomendacijas, e, reikalauja jas taikyti konkrečias agentūras ir reikalauja, kad abortai turėtų būti atliekami kaip medicinės priežiūros dalis, nepriklausomai nuo nacionalinių įstatymų. Ir kad e, ir svarbu pripažinti, kad e, abortų nesuteikimas moteriams ir mergaitėms konfliktų ir karo zonose yra, gali, e, turi būti laikomas kankinimo forma. Vis daugiau šalių pripažįsta, kad tai yra teisinga pozicija. ES yra antroji pagal dydį humanitarnės pagalbos donorė ji turėtų taip pat taikyti šį principą ir kai taip atsitiks, tai tikrai pakeis moterų ir vaikų e, gyvenimą konflikto zonose. Yra didžiulė kliūtis valstybėms narėms patvirtinti šį principą yra tai, kad e, JAV vis dar eksportuoja abortų draudimą, netgi tais atvejais, kai e, jie galėtų išgelbėti gyvybę. Tai yra, kad visa JAV skiriama pagalba, skiriama jungtinėms tautoms ar kitur, e, ta pagalba, kuri skiriama karo zonams, yra susijusi su tam tikra sąlyga, būtent visišku abortų draudimu. ES politika reikalautų, kad ES dotacijos turėtų būti atskirtos nuo JAV dotacijų ir taip ES nutrauktų tą mirtiną monopolį, kurį JAV dabar turi abortų klausimu. Aš norėčiau pateikti vieną pavyzdį. E, UNFPA yra priemonė taikoma Nigerijoje, Sirijoje, Irake, Sudane Kongo demokratinėje Respublikoje ir kitose mm, konfliktų e, zonose. E, ir šios agentūros didžiąją biudžeto dalį 2014-aisiais finansavo e, JAV. Tiksliau, JAV skiria 4,7 procentus šio biudžeto, o ES ir kiti donorai 49,2 procentus, bet nepaisant to vis dar dėl JAV sprendimo ir abortų draudimo sąlygos abortai yra draudžiami. Šie, šių metų pradžioje merga, keletas mergaičių išgelbėtų iš Boko Haram um, buvo pastojusios, bet um, ir tada agentūra pasakė, kad abortai nėra ta priemonė, kurią ji e, naudotų nėra ta priemonė, kurią ji pritartų ir kuri galėtų būti naudojama Nigerijoje. Ir dar viena diskriminacijos sritis - tai yra um, seksualinis prievartavimas kaip karo ginklas. Ko pasiekė Ženevos konvencija? Ji riboja tam tikrų ginklų naudojimą būtent cheminių ginklų naudojimą. Raginama taip pat kovoti su nebaudžiamumu, tačiau nepaisant to, cheminiai ginklai vis dar naudojami. Tačiau žinome, kad yra atvejų, kai susibūrusios e, valstybės E, susitarė cheminio ginklo nenaudoti ir jie nebuvo naudojami antrajame pasaulinėme e, kare. Yra kiti draudžiami ginklų tipai, kurie yra uždrausti Junktinių tautų saugumo taryba pripažino ne kartą, kad e, prievartavimas yra naudojamas kaip karo ginklas Ir tai turi būti pripažįstama e, vadovaujantis ir Ženevos konvencijos nuostatomis. E, seksualinis prievartavimas, jo aukų yra dar daugiau nei cheminių ginklų aukų, e, tačiau su juo nėra kovojama tiek, kiek su cheminiais ginklais ar kitais ginklų tipais. Tai yra neteisėtas ginklas, kuris net netraktuojamas kaip ginklas, jau nekalbant apie tai, kad būtų traktuojamas kaip neteisėtas ginklas, kaip cheminiai e, ginklai, pavyzdžiui, mm, ar panašiai. 71 procentas e, tuci moterų, kurios buvo išžagintos, tai yra apie 250 tūkstančių moterų, jos arba buvo nužudytos žaginimo metu, arba uh, po žaginimo. Tačiau šie nusikaltimai nebuvo priskirti karinio konflikto e, mirtimis. Tos moterys nėra karo aukos ir jos neįskaičiuojamos į karinio konflikto aukas. Manoma, kad e, tiesiog tai yra atskirų mm, karinių grupuočių vykdomi nusikaltimai. Neseniai e, vyko aukšto lygio susitikimas, kur buvo kalbama e, apie seksualinės prievartas, kovą su seksualinė prievarta karinėse konfliktuose. Ir Viljamas Heigas pripažino, kad E, žaginimas visada yra neteisėtas veiksmas, tačiau kai naudojamas karo e, teritorijose, tai yra dar papildomas neteisėtumo e, elementas. Ir Romos statute baudžiamojo tribunolo seksualinis prievartavimas turi būti įtrauktas kaip baudžiama veika. Grįžkime prie 1225 rezoliucijos. Ten yra dvi dalis - moteris konflikto teritorijose ir moteris po e, konflikto. Ir čia yra taikomi du skirtingi režimai. Taikomi viena vertus nacionaliniai įstatymai, kita vertus tarptautiniai įstatymai. Mm, bet e, iš tikrųjų rezoliucijoje tarsi supainioti šie dvi, du režimai. Nacionaliniuose mm, įstatymuose dažnai net nėra minima tarptautinė humanitarinė teisė, o 1325 nebuvo priimta vakume, ji buvo priimta remiantis jau anksčiau įtvirtintomis nacionalinėmis priemonėmis e, kovoti su karo nusikaltimais ir turėjo sustiprinti tos nacionalinius įsipareigojimus ir prievalės, o ne padaryti juos miglotais. Sėdė komitetas priėmė rekomendacijas dėl veiksmų konflikto ir karų teritorijose ir ten aiškiai kalbama apie moterų teisės ir skirtingą jų traktavimą dviese skirtingose režimuose. Ir mm, taryba turėtų e, reikalauti, kad 1325 mm, būtų e, pilnai įgyvendinta. Iš tikrųjų, dabar kaip niekada didelis pasiryžimas sustabdyti e, tokius nusikaltimus konflikto zonose yra politinė valia. 1325 rezoliucija, traptautinė humanitarinė teisė, prievolė e, bausti už genocidą, naujos institucijos, tokios kaip baudžiamasis tribunolas, visa tai teikia vilčių. Ir aš džiaugiuosi, kad 1325 ir kitos rezoliucijos gali būti e, galingi, galingos priemonės, kurios padės apsaugoti moterų gyvybės ir siekti taikos. ES turi galių ir turi įtakos, kad to pasiektų. Ačiū. Muchísimas gracias por su exposición, señora. Ačiū, ponė Benškov, už jūsų pristatytą poziciją. Jūs e, papasakojate, pristatėte mums tą baisę realybę, su jos nuožmiais aspektais ir dabar turime galimybę moterų reikalų komisijoje apsvarstyti, padiskutuoti apie šios aspektus. Dėkojame jums dar kartą. Taigi noriu pasakyti, kad e, trys ekspertai kalbėjo, ekspertės kalbėjusios per pirmąją dalį iš tiesų kiekvieną dieną deda labai daug pastangų, kad padėtų moterims dirbdamos savo organizacijose. Ir jų organizacijos atlieka tikrai labai puikų darbą. Visuomeninį darbą už tai norėtume Jums nuoširdžiai padėkoti. Taip pat kaip ir visiems kitiems jūsų organizacijų nariams. Dabar padėsime diskusijas. parlamento nariai gali dabar užduoti savo klausimus arba pateikti savo nuomonės ir komentarus. Prašau. Poniai Beseril suteikiama žodis. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau labai trumpai padėkoti nuoširdžiai, tačiau mūsų ekspertėms ir pirmiausiai už jų norą atvykti čia pas mus, už jų pristatytas mintis. Kiekviena pristatė savo atskirą perspektyvą, savo atskirą požiūrį. Siekdamas e, mums perteikti skirtingas intencijas, tačiau pagrindinių mintis vis tiek buvo e, susijusi su tuo, kad moteriams reikia sudaryti sąlygas pačioms nulemti savo gyvenimus, taip pat ir karinių konfliktų zonose. Ir noriu pasakyti, kad uh, Dirbdama Europos parlamente beveik visą savo veiklą skiriu įvairių nusikaltimų aukoms paremti, joms padėti, ypač moterims, kurios yra nukentėjusios. Taigi dar kartą noriu Jums padėkoti. Ir pasakyti, kad mūsų parlamentas yra ne vieną pranešimą parengęs apie moterų padėtį karo ir konflikto zonose. Šiandien buvo, pavyzdžiui, balsuojama dėl pranešimo, kuris yra e, skirtas humanitarijos pagalbos teikimui konflikto zonose. Jame yra labai daug nuostatų susijusių su moterų padėtimi, jų patiriamu smurtu karo metu. Taip pat buvau šio pranešimo autorė. Ir jame daug kalbama apie artimųjų rytų regioną, Šiaurės Afriką, karinio konflikto regionus, kuriuose yra labai daug e, smurto moterų ir mergaičių atžvilgių ir e, prievarta yra naudojama kaip e, karo ginklas, karo metodas. Kitas dalykas, apie kurį kalbama tame prašyme, tai yra būtinybė sudaryti moteriams sąlygas dalyvauti darybose dėl taikos, e, vykdyti demokratinės reformas ir pasinaudoti moterų pajėgumais e, siekiant daugiau gyvybės įkvėpti taikos procesui. nes būtina aiškiai pasakyti, kad moteris turi papildomų privalumų. Tapdamos arba e, būdamos karinių konfliktų aukomis, jos įgauna papildomos patirties ir e, ją būtų galima pasinaudoti siekiant e, atsižvelgti jų indėlį, siekiant jų indėlio į taikos darybų procesą. Taigi noriu jūs visus patikinti, kad Europos parlamentas remia jūsų veiklą. O dabar yra labai svarbu, kad nacionalinės vyriausybės mes turime uždaryti atitinkamą spaudimą patvirtintų teisės aktus. Ir mūsų ryšių su nacionaliniais parlamentais delegacijos kartu su išorės veiksmų tarnyba turėtų siekti, kad būtų pasirašomas atitinkamas sutartis bendrabiavimas tomis šalimis, į kurias būtų traukiamas straipsnis apie būtinybę uždrausti prievartą prieš moteris. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti trims ekspertėms už tai, kad atvyko į mūsų posėdį, kaip minėjo jau kolegė. Moterų reikalų komitetas ir žmogaus teisų pakomitetis šiam klausimui teikia labai didelį dėmesį. Manau, kad yra labai svarbu susėsti ir kartu pasikalbėti apie moterų padėtį konfliktų zonose. Iš tiesų, galime kalbėti apie ilgalaikę tam tikro militarizmo Europoje tradiciją. Pone Benshoff kalbėjo apie tai ir manau, kad daug kas Europoje mano, kad būtų galima visus konfliktus įspręsti karinėmis priemonėmis ir Europoje nemažai valstybė eksportuoja ginkluotę. Taigi, tai susiję taip pat ir su finansiniais aspektais, su Kvino, Telkvino organizacija taip pat daug dėmesio skiria ginklo eksporto klausimui. kontekste Europoje daug kalbama apie karinių pajėgų kūrimą ES mastu, tai reiškia valstybės narės raginamas skirti dar daugiau pinigų ginkluotėjai. Taigi, manau, kad šiose diskusijose mes neturėtume pamiršti tos militarizmo dvasios, kuri viešpatavo Europos Sąjungą. Manau, kad moteris jų vaidmo yra labai svarbus, sprendžiant konfliktus, užtikrinant taiką. Jungtinių tautų dokumentuose tai atsispindi. Nepaisant to, manau, kad jungtinės tautos taip pat remiasi tam tikrais e, grinai militaristiniais alijansais. Buvo kalbama apie teisę nutraukti neštumą, jeigu yra pastojama po prievartavimu. Manau, kad Europos parlamentas turėtų aiškiai palaikusių poziciją, reikėtų tarptautiniu mastu įtvirtinti tokią teisę moteriams tapusioms prievartos aukomis nutraukti neštumą. Europos Sąjunga, kuri teikia labai daug e, humanitarnės pagalbos pasaulio mastu neturėtų nusileisti jungtinių, taut, jungtinių valstybių spaudimui ir reikalauti moterims teisės ir galimybės nutraukti neštumą pastojus po prievartos aktų. Taigi dar kartą ačiū Jums už Jūsų mintis ir už pasirinkimą bendradarbiauti. Ačiū poniai Bjork. Baigsime pirmąją mūsų diskusijų dalį dabar ir noriu dabar pakviesti ekspertes, kurios kalbėjo, žimti savo vietą salėje ir antros dalies ekspertus pakviesti prisijungti prie mūsų podiume. Muy bien, pues como no vamos eh, muy holgados de tiempo, vamos a. Kągi, neturime daug laiko, taigi žygiuojam pirmin ir dabar antros kitas kalbėtojų raundas. Darysime taip pat kaip ir pirmąjį kartą. Pirmiausia, aš padėkosiu dalyviams, kurie pasisakys antroje dalyje. Ir aš įsivaizduoju, kad jų pasisakymai bus lygiai tokie pat įdomus kaip ir ankstesnių kalbėtojų, tokiu būdu mes galėsime susidaryti geresnį įspūdį apie tai, kas vyksta šioje srityje. Taigi, pirmiausia pasisakys Šte Stefanas Josefas Kamiljeri, jis yra majoras bei ekspertas žmogaus teisų srityje ir lyčių lygybės srityje. Jis dalyvavo įvairiose operacijose Albanijoje, Kosove. Eurofor Libijoje, Atalantoje ir kitur. Taigi dabar jums skiriame 10 minučių pasisakymui. Dėkoju, majorė, kad atvykote, prašau žodis jums. Labadiena, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane čia, kad aš galėčiau pakalbėti ES karinio personalo vardu apie karinio planavimo procesą, kuris yra susijęs su bendra saugumo ir gynybos politika ir jos operacijomis. Mes išklausėme labai įdomių, svarbių pasisakymų apie tai, kiek pažangos buvo pasiekta moterų saugumo ir taikos rytyje ir koks praktinis darbas buvo atliktas moterų organizacijų šioje srityje. Bet aš norėčiau pakalbėti apie kitus dalykus, tai yra praktinius iššūkius, su kuriais mes karinio planavimo specialistai susidurėme, bandant integruoti ir įgyvendinti Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1325 ir planuojant mūsų bendras saugumo gynybos politikos operacijas. A, yra dabar lyčių lygybės e, centras, kuris yra atsakingas už tai, kad žmogaus teisų ir, ir moterų teisų, teisų aspektas būtų integruotas į karinio planavimo dalykus. Aš dirbu strateginių lygmenių, bet visuomet esu pasirengęs padėti, jeigu, pažiūrėjau, lyčių lygybės patarėjas nėra nu, numatytas naujos operacijos atžvilgių, tada aš prisidedu prie planavimo proceso. Ir aš bandau pirmiausia pasirūpinti, kad kai tik tai įmanoma žmogaus teisų ir lyčių lygybės aspektai būtų integruoti, kad visi bendrojo pabudžio planuotojai irgi pakankamai dėmesio skirtų šiems klausimams. Aš manau, kad tai yra atsakomybė, kuri tenka kariniams planuotojams ir visiems, kad gali, galėtumėme sureaguoti, kai iškyla problemų dėl moterų teisų ir lyčių lygybės integravimo į tuos dokumentus, planavimo dokumentus, aš pasakysiu, kas buvo pasiekta ir tada papasakosiu apie praktinius dalykus. ES politika dėl lyčių lygybės, žmogaus teisių pastaraisiais dešimtmečiais jau daro poveikį ir karinėms institucijoms, labai praktinių lygmenių. Pavyzdžiui, kai rengėme planavimo tokius šablonus, kuriuos galima rasti ir ES krizių valdymo vadovuose ir procedūrose. Ten yra numatytos antraštės lyčių lygybės ir žmogaus teisų aspektų integruoti. Taigi per patį jų planavimo procesą šie klausimai nėra ignoruojami. Ir reikalinga atsižvelgti įvairiais etapais per planavimo procesą į tai. Dar vienas svarbus dalykas visas karinis personalas, kuris dalyvauja ES misijose ir operacijose, gauna specialius apmokymus, kurie yra skirti tam įvairioms geografinėms e, teritorijoms, kuriuose bus vykdoma ta operacija. Tai yra labai svarbu, dislokuojant karinį personalą ir taip pat ir štabuose yra raginama nuolatos atnaujinti tokius mokymus, siūlyti tokius mokymus, taip pat yra numatyti ir konkretūs e, elgesio modeliai. Tai nėra kažkoks tai saistantis dokumentas, tiesiog tai yra e, rekomendacijos e, kariniam personalui. Ir taip pat dar vienas svarbus pasiekimas yra tai, kad visos septynios karinės misijos ir operacijos dabar turi lyčių lygybės patarėjai, patarėją arba atitinkamą centrą, geriausiu atveju, kuris to užsieima. Tačiau tai nėra viso tato dirbantis pareigūnai ir dažnai tokie pareigūnai yra ir teisės reikalų patarėjai, tai dėl to, aišku, situacija nėra labai gera, bet tai vis tiek yra svarbus žingsnis į priekį. Toliau dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad mūsų nevykdomo mokymo misijos, kurias, kur, kurias organizuoja ir kitos agentūros, irgi daug dėmesio skiria lyčių lygybės aspektams. Tokie mokymai yra pritaikyti prie pačių prie pačios auditorijos, kaip yra teikiamos tos instrukcijos ir taip pat vieniems pareigūnams numatyto, nu, numatyti gilesni mokymai, o kitiems pareigūnams bendro pabudžio mokymai apie lyčių lygybę, bet tokie mokymai vietos pareigūnams yra būtina sąlyga, jeigu nori siekti tolesnės karinės karjeros. Ir situacija vietoje keičiasi ir ES bei septynios vyksta, vykdomos misijos, operacijos yra kelios vykdomojo pobūdžio, kitos nevykdomojo, tai yra pajėgų kūrimas ir kiti dalykai. Išskyrus vieną visos operacijos yra vykdomos visiškai netoli arba tiesiogiai Afrikos žemynė. Ir dar vienas dalykas, turime nepamiršti, kad daugeliu atveju tokios operacijos yra riboto pobūdžio, kalbant apie tai, kiek yra dislokuota tų pareigūnų, to personalo. Konge, tarkim, tas mandatas greit baigsis ir ten yra tik dešimt dabar pareigūnų, tačiau vis tiek yra ir jūrų laivyno operacijos vykdomos šalia Somalio krantų, šalia Libijos krantų ir ten yra 900 pareigūnų. Tuose regionuose, kur mes vykome, vykdome operacijas, yra labai daug lytinio smurto ir priklausomos situacijos ir nėra teisės aktų vietoje, kur būtų galima apsaugoti moteris. Pavyzdžiui, Somalija nėra įstatymų, kuriais draudžiamas smurtas namuose. Taip pat kitas pavyzdys būtų Malis, nors yra ministras atsakingas už moterų reikalus, tačiau vis tiek įstatymai dar nėra pakankami kovai su smurtu prieš moteris. Kitais atvejais, pavyzdžiui, Libijoje yra šiokių tokių įstatymų, tačiau yra daug lytinio smurto atvejų dėl to, kad yra visiškas nebaudžiamumas. Kalbant apie geografinės vietas, kur vykdomos yra mūsų operacijos, tai visos misijos ir operacijos yra susijusios iš dalies su lyčių aspektu, tačiau ne visuomet labai plačiai. Mokymo misijos, tai čia ypatingai didelė įtaka jaučiama vietos bendruomeniai, kadangi tūkstančiai saugumo pareigūnų e, yra apmokomi Ir, kaip sakiau, jie irgi taip pat gauna mokymus apie lyčių lygybę ir žmogaus teisės. Taigi, poveikis jaučiamas ne tik per mokymus, mes taip pat skatiname moterų dalyvavimą nacionalinėse karinėse pajėgose. Pavyzdžiui, kariniai kursai Somalija rodo, kad vis daugiau moterų dalyvauja tuose kursuose ir panašu, kad 10 tūkstančių apmokamų pareigūnų mūsų misijos e, rėmose bus būtent moterys. Tačiau su kokiais iššūkiais susidurėme? Norėčiau paminėti keturis. Čia yra pagrindiniai tokie keturi. Pirmiausia, trūksta lyčių pusiausvyros vyksta, vykdant karinės operacijas ir misijas, taip pat trūksta operatyvinių gairių, trūksta žmogiškų išteklių ir ekspertinių žinių, taip pat trūksta korporacinių žinių, Na ir bendrai dėl lyčių lygybės galima pasakyti, kad e, visi kariškiai visuomet atsilieka nuo bendrai visuomenės, kalbant apie lyčių lygybės aspektą. Tai atsispindi ir ES e, kariškių tarpe ir tai atsispindi taip pat ir tuo met, kai yra valstybių narių bendrai vykdomos operacijos ir misijos. Jie siunčia savo pareigūnus. Jeigu pažiūrėtumėme į civilius kolegas, ten moterų dalyvavimas civilinėse misijose siekia nuo 20-25 procentų, o karinėse misijose, pagal oficialią statistiką, 3-7 tik tai tokie procentai yra moterų dalyvaujančių misijose. Taip pat e, nėra e, kariškių vadų moterų, kai tuo tarpu civilių, civilinių misijų atveju du, dvi buvo vadovaujančios pareigas einančios moterys ir dvi vicepirmininkės tokios. Taigi e, toks disbalansas jaučiamas ir moterų tikrai nedaug yra mūsų operacijose. Ir taip matyti yra siunčiamas netinkamas signalas vietos bendruomenėms, kur bandome padaryti įtaką, kalbant operatyvinės gairės tai ES dabar neturi operatyvinių gairių patarėjams, nors yra integruotos tokios gairės, bet operatyvinių lygmenių yra manoma, kad pagal atitinkamą studiją, kurią mes atliekama, ir aš apie ją irgi vėliau šiek tiek pakalbėsiu, matome, kad ES gairių pagrindai bus parengti. Dabar dėl to, kad trūksta žmogu, žmogiškų išteklių ir ekspertinių žinių, čia galėčiau pabrėžti, kad tai, kad dviejopas pareigas tas pats žmogus atlieka misijose, nėra tinkama, nors mes su išorės veiksmų tarnyba ir per tą studiją bandome išsiaiškinti, kaip būtų galima pagerinti padėtį. Ir dar viena problema, kuri jaučiama karinėje srityje, tai yra priemonių trūkumas. Karinis personalas nuo 4 iki 6 mėnesių atlieka tokias operacijas ir trūksta tokių valdymo žinių Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad 20, 20 valstybių narių yra parengusios tokią dok, dokumentą apie tai, kaip saugumo gynimos politikos misijas gyvendinamos praktikoje. Tai tos 20 valstybių narių tiesiog susėdo kartu ir parengė tokį dokumentą, kad padėtų išorės veiksmų tarnybai ir kitoms struktūroms e, planuoti savo veiksmus ir tie klausimai, kurie yra minimi dokumente, tai yra lyčių integravimas, geresnis planavimas, lyčių integravimo aspekto įtraukimas į misijas ir operacijas, taip pat duomenų naudojimas ir tai, kad reikia ekspertinės žinias lyčių klausimų didinti ir plėsti. Taigi ta bazinė studija, kuri bus atlikta, tikrai galėsime mes pažiūrėti, kiek pasiekime pažagos įgyventas rekomendacijas ir ES krizių valdymo ir planavimo departamentas kartu su išorės veiksmų tarnybos atstovais prisėmė atsakomybę prisidėti prie tos studijos kad būtų galima geriau įvertinti, kaip lyčių lygybės aspektas yra integruojamas į saugumo gynybos politikos misijas ir operacijas įvairiais ligmenimis ir civil, kalbant apie civilinės misijas ir karinės misijas, tai čia toks bendras, bendros darės. Karinis personalas, žmogaus teisų ir lyčių lygybės darbo grupė ir taip pat kitos, kiti pada, padaliniai, taip pat saugumo gynybos koledžas irgi įsitraukia į šį procesą, kuris dabar vyksta ir kurio pabaigoje gausime jau pirmas išvadas ir rezultatus, tikimės jų 15 metų pabaigoje. Tas procesas, tam procesui labai Bernadotte akademija Švedijos padeda, nes e, ten atitinkami planuotojai, civilinių operacijų, kur neoperacijų planuotojai daug prisideda prie, prie to bendro darbo, taip pat aptariami ir kiti klausimai, kaip parengti operatyvinės gairės lyčių lygybės patarėjams. Taigi tos 20 valstybių narių parengė bendrąjį dokumentą ir tai taip pat turint omenyje, kad praėjo 15 metų nuo to laiko, kai buvo patvirtinta jungtinių tautų rezoliucija, mes tikimės, kad šiais metais pasieksime daugiau pažangos ir geriau gyvendinsime tarybos rezoliuciją ne tik kalbant apie planavimą, bet ir apie tai, kaip mes veikiame vietoje. Uh, Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad visi, kurie dirba lyčių lygybės srityje, labai džiaugiasi, kad misma ponia Mara Marinaki yra paskirta vyriausia lyčių lygybės patarėja iš atsiekimų tarnyboje ir mes tikimės, kad lyčių lygybės darbo tvarkė bus dabar tikrai realiai įgyvendinama. Dėkui. Muchísimas gracias. Labai ačiū, ponė Kamijeri. E, praktiškai tai buvo gerai žengai mūsų kitos ekspertės pranešimą. Mara Marinakė. Ji yra Europos išės veiksmų tarnybos konsultantė lyčių lygybės klausimui. klausimais. Ačiū, kad atvykote, jums suteikime žodį. Labai ačiū. Labą dieną, ponas ir ponai, gerbiami pirmininkai. Man labai malonu šiandien lankytis jūsų posėdėje labai tinkamu metu. Turint omenyje, kad mūsų svarstama tema sutampa su rezoliucijos 1325 metinėmis Ta rezoliucija tikrai buvo labai svarbus e, riboženklis e, moterų teisų ir saugumo stiprinimo srityje. Prieimus šią rezoliuciją jungtinėse tautose. Jūsų susitikimas yra rengiamas labai tinkamu laiku, kadangi aš šį rytą grįžau iš New Yorko, kur dalyvavau per pastarąsias dvi dienas įvairiose renginiuose, kuriuos inicijavo Ispanija pirmininkaudama Junktinių tautų saugumo tarybai spalio mėnesį ir pirmininkaujant Ispanijos premjerui Marijanui Rahoj vyko vieša diskusija skirta rezoliucijos 13.25.15 metinėms ir buvo pasiektas e, dar vienas naujas e, aukšto lygio kalbėtojų rekordas, jų skaičius siekia 111 ir jie pareiškė iškilmingai, kalbėjo iškilmingai prisimenu įsipareigojimus stiprinti moterų teisės ir saugumo. Noriu padėkoti ponai Kamilierį. Aš iš tiesų šiandien pirmą kartą prisistatau Europos parlamentui, būdama pagrindinė patarėlį čiulgybės klausimais ir atsakinga pareigūnė už rezoliuciją. Pagal 1325 rezoliuciją, nepaisant to, užimdama ankstesnės pareigas, jau galėjau su jumis bendarbiauti, kadangi anksčiau buvau atsakinga už baudojimą direktorį atsakingų žmogaus teisės lyčių lygybę ir tarptautinės organizacijas. Šiuo metu mes pastebime jungtinių tautų kontekste vis didesnį susidomėjimą, informatumą, jautrumą, greitesnį reagavimą, ypač iš komisijos vicepirmininkės ir vyriausiosios įgaliotinės į mums rūpimus klausimus ir Tai ji patvirtina ir įsteigdama šią naują pareigybę, kuri yra skirta būtent su lyčių lygybė susijusiems klausimams ir su aspektais susijusiais su rezoliucija 1325. Taigi, tokiu būdu ES išorės politikos veiksmuose bus teikiamas didesnis dėmesys su lyčių lygybė susijusius klausimus ir aš nekantri laukiu glaudesnio bendradarbiavimo su jumis ir pirmiausia dėl to, kad mes uh, skiriame labai didelį dėmesį uh, tai žiniai, kurią ES būdama daugumos šių politikos ryčių pradininkė siunčia pasauliui. Aš e, noriu pasakyti, kad New York'e tikrai vyko labai atvira diskusija, iki šiol nebuvo paminėta, kad e, šio renginio metu buvo prisimta tikrai labai daug įsipareigojimų ir Kulminacija šio renginio buvo rezoliucijos 22-42 prieimimas. Ta rezoliucija praktiškai yra atnaujinta rezoliucijos 13-25 versija kurioje pateikiamas dar labiau į ateitį orientuotos rekomendacijos, įskaitant atskaitomybę, atsakomybę už savo veiksmus e, už e, lytinį išnaudojimą, už e, prievartavimus, kreipiamas dėmesys į būtinybę patraukti atsakomybę atitinkamus asmenys vykdžiusius šios nusikaltimus tarptautinė bendruomenė tikrai šiam klausimui skiria daug daugiau dėmesio, jungtinių tautų generalinis sekretorius asmeniškai tikisi, kad bus prisimti labai rimti įsipareigojimai ir labai entuziastingai vakar pristatė pasaulinio masto tyrimą, kuris buvo baigtas Kuvarašvami vadovaujamas. Mes pateikėme atitinkamus pasiūlymus, rekomendacijas, visas jų buvo, atsižvel... visas jų buvo atsižvelgta. Naujoje rezoliucija 2242 yra skirta artimiausiam 15 metų laikotarpiu, siekiant sustiprinti Lyčių lygybė jungtinių tautų taikos ir saugumo bendroje architektūroje skirti moterų saugumui ir taikai ir ramybei daugiau finansinių išteklių, taip pat e, pabrėžti moterų teigiamą vaidmenį kovant su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu. Mes visi puikiai prisimename, kuomet 2000-aisiais 1325 rezoliucija buvo patvirtinta, tuo menu spalio mėnesį, spalio 31 dieną, Namibija pirmininkaujant jungtinių tautų saugumo tarybai. Ir tikrai buvo daug rimtų pastangų padėta siekiant patvirtinti veiksmų planus, gairias, priimti politinius sprendimus, vykdyti mokymus, skleisti informaciją. Daug tikrai buvo nuveikta, tačiau toli gražu to nepakanka. Anksčiau kalbėjo pranešėjai labai aiškiai įvardino rezoliucijos nuostatų gyvendinimo trūkumus Dar vienas dalykas, kuris nebuvo pakankamai pabrėžtas, yra susijęs su moterų atstovavimu svarbiausius sprendimus priimančiose institucijose ir jų įtraukimą į konfliktų užkardimą, valdymą ir sprendimą. Būtent šiose srityse 1325 rezoliucija neatnešė tų rezultatų, kurių tikėjomės. Taigi rezoliuciją galima e, laikyti sėkmingą tik tuo atveju, jeigu bus pakankamai politinės valios jo, jos nuostatoms įgyvendinti. Taigi negalima kaltinti pačios rezoliucijos dėl jos nuostatų neįgyvendinimo, reikia kaltinti žmonės, kurie nesugebėjo to padaryti. Ir galima pateikti tikrai gerų pavyzdžių, kai apie Kolumbiją, Filipinus, kur moteris buvo įtrauktas į e, vykstačius procesus, to tarpu Sirijoje moteris yra visiškai izoliuotas. Mes New York'ės rugsėjo mėnesį buvome su Sirijos moterimis susitikę ir jos skundėsi, kad niekas apskritai jų nuomonė neįsiklauso, nekalbant jau apie galimą moterų įtraukimą lygiaveršiais pagrindais į kokias nors vykstančias dėrybas. Manau, kad jungtinės tautos čia turi imtis atitinkamų veiksmų. Stefanas Demistūra jau e, prisijėmė atitinkamų įsipareigojimus traukti moteris į darybininkų delegacijas ir taškas. Tai būtų proceso pradžia. Vertinant iš ES požiūrio taško, mes jau esame prisėmę daug įsipareigojimų, nesigilinsiu į smulkmenas, kolegos apie jas jau kalbėjo. Noriu tik paminėti, kad e, gyvendinant visą priepinti požiūrį, gyvendinant 1325 rezoliucijos nuostatas nuo 2008 metų mes jau pradėjome gyvendinti labai daug rimtų priemonių jas stipriname pasitelkdami įgyvendinimo metu įgytą patirtį ir mūsų požiūris pirmiausiai siejamas su būtinybė stiprinti ir ginti moterų žmogaus teisės, apsaugoti jas labiau konfliktų metu ir siekti, kad uh, veiksmingesnis būtų pastangos išspręsti konfliktus ir užtikrinti taiką. Ypač mes raginame moteris įtraukti į tarpininkavimo ir taikos dėrybų procesus. Taip pat manome, kad šioje srityje tikrai pasiekta, galime pasiekti dar labai daug pažangos, turint omenyje kad mes laikomės labai griežtos pozicijos dėl krizių valdymo misijų ir atitinkamų operacijų jungtinių tautų kontekste, kuomet yra vykdomi mokymai taikdarių pajėgoms jungtinių tautų ir jos yra apmokamos ir informuojamos apie įvairius aspektus kurie yra svarbus lyčių lygybei užtikrinti tie mokymai rengiami ne tik ES taikdariams, tačiau taip pat ir iš kitų pasaulio dalių atvykstantiems e, taikdariams ir atskiros šalis netgi yra pateikusios prašymus tos mokymus organizuoti, mes juos organizuojame ir toliau organizuosime taip pat, mes raginame valstybės narės parengti nacionalinius moterų saugumo užtikrinimo planus, tik tai 43 šalis yra parengusios ir labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad 22 es valstybės narys yra jos parengusios. Tačiau tie skaičiai dar nėra pakankami, mes privalome ne tik pagerinti e, padėtį es viduje, tačiau taip pat likusiam pasauliu rodyti gerą pavyzdį. Kalbant apie spragas, kurios atsirado įgyvendinant rezoliucijos nuostatas, galima kalbėti apie keturias grupės - prevenciją, dalyvavimą, apsaugą ir taikos užtikrinimą. Prevencijos rytyje moteris kenčia, ypač mes turime todėl čia dėti daugiau pastangų. Past, pabaigai dar tik tai noriu paminėti, kad šiuo metu esame skiria 100 milijonų eurų lyčių lygybę stiprinti ir moterų bei mergaičių įgalinimui įtraukėme taip pat lyčių lygybės aspektą į sutartis dėl taikos ir stabilumo užtikrinimo bendradarbiavimo. Taip pat tęsime bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis ir toliau, tačiau ypatingą dėmesį skiriame pilietiniai visuomeniai ir ypač e, moterų kovojančių žmogaus teisės apsaugai, ypač tų moterų, kurios aktyviai dalyvauja šioje veikloje konfliktų zonos ir kiekvieną dieną kenčia. Ir visiškai baigdama noriu pasakyti, kad ES puikiai suvokia, kad turi kalbėti už tos milijonus moterų ir mergaičių, kurių balsas negirdimas. Ačiū uždėmesi. Senora Marinaki, tras eh, su explicación, que... Ačiū. Ačiū už eh, jūsų pasisakymą. Paminėjote pono Rahoj kalbą jungtinėse tautose. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasakyti, kad mes turėtume eiti toliau nei oficialūs gestai. Mums reikia realių pokyčių ir tam reikia realaus biudžeto. Ir Ispanijoje moterų mm, teisų biuras turėjo užsidaryti po penkerių metų darbo dėl to, kad jam nebuvo skirtas pakankamas finansavimas. Taigi e, reikia ne vien pirmininkauti saugumo tarybos posėdžiams, bet e, įgyventinti realius veiksmus ir priemonės, skirti realų biudžetą ir daryti tai, ką reikia. Na ir galiausiai mm, ponė Dagmar Šumacher Jungtinių tautų moterų agentūros Briuselio biuro direktorė. Mes e, su šia įstaiga labai glaudžiai bendradarbiaujame, deriname daugelį savo darbų. E, mums e, tikrai svarbus darbas, kurį jūs atliekate ir bus bendradarbiavimo dvasia. Prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte. Ačiū už jūsų gražius žodžius ir už tai, kad e, organizuoti ir papildomi renginiai, tai yra tikrai laiku. Dar kartą norėčiau UN moterų agentūros vardu pasveikinti ponę Marinakį užėmus naujas pareigas. Mes e, tikrai džiaugiamės galėdami su jumis dirbti. Norėčiau pradėti citata e, Mūsų direktorė šią savaitę pasakė štai ką. Labiausiai e, nepanaudojamas taikos įrankis šiais laikais yra prasmingas moterų įtraukimas. Aš manau, kad šitą frazę pasako viską. Norėčiau kalbėti apie pasaulinį kontekstą šiandien. Jau išklausime, kas vyko praeitą savaitę, bet jau patvirtinta ir, 2000, ir e, tvaraus vystimosi darbo tvarkė iki 2030-ųjų. Ir ten kalbama apie visuomenės, kurios gyvena be baimės ir gerovėje. Ir aš manau, kad šios dienos diskusiją reikėtų galbūt žvelgti ir iš jo platesnio konteksto tvaraus vystimosi darbo atvarkės vyko moterų klausimams skirti renginiai e, susiję su šiais tarptautiniais procesais. Ir rugsėjo 27 dieną mes surengėme susitikimą, kuriame dalyvavo 70 E, valstybių vadovų, anksčiau tikrai niekada to nebuvo, tokių lygmenių nebuvo susirinkę tiek šalių vadovų kalbėti apie e, moterų e, lygių galimybių klausimus. Ir pirmininkas, pirmininkas Timmermans ten dalyvavo ir pareiškė, kad yra feministas ir visa tai yra užfiksuota. Na ir mm, valstybių vadovai e, prisėmė daug tokių įsipareigojimų, kurie yra susijęs su taika, saugumu ir moterų teisių e, gynimu. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus e, ataskaita mm, dabar yra pristatyta saugumo tarybai. Aš galiu rekomenduoti visiems ją pasiskaityti ir pasiskaityti globalų tyrimą, kuris buvo šiandien paminėtas ir mūsų agentūra ten dirbo, atliko sekretoriato funkcijas. Tai yra tyrimas e, skirtas rezoliucijos 1325 įgyvendinimui ir ten yra kalbama apie rekomendacijas e, susijusias su veiksmingu įgyvendinimu. Vyko atviros diskusijos ir aš norėčiau padėkoti ES Mm, už tai, kad jie tikrai pasakė savo stiprią poziciją. Ir dar norėčiau paminėti, kad trys mm, peržiūros mm, taikos ir saugumo buvo atliktos jungtinėse tautose. Iš jų vieną minėjau ką tik dabar - moterų saugumo klausimų pežiūra buvo atlikta ir buvo e, konstatuota, kad turi būti kuriamos specialius moterims skirtos programos. Globalus tyrimas skirtas saugumo tarybos rezoliucijos įgyvendinimui yra išsameusias e, tyrimas, apimantis visus dabar turimus duomenys, e, kuris rodo, kaip moterų teisių užtikrinimas padeda ekonomikos atsigavimui, padeda taikos operacijų sėkmiai, humanitarinių programų sėkmiai ir kovai su ekstremi, ekstremizmu. Tai yra vieni pagrindinių dalykų, aš sakytų, tyrime. Ten taip pat kalbama apie moterų vadovaujantį vaidmenį ir kad jis yra svarbus humanitariniams programoms, Tai, taikos palaikymo misijoms ir kad jis padeda pasiekti taikos dėrybų sėkmės, e, padeda atsigauti šalims po karinių konfliktų. Tik dabar turime vertinimus, turime statistinius duomenys ir akademinius tyrimus, taigi turime visą reikiamą informaciją ir dabar nebegali niekas sakyti, kad mums jos trūksta. Dabar jau laikas veikti. Mm, svarbi išvada padaryta mm, šiame tyrime yra tai, kad mes išgyvename labai ryškų deficitą, kalbant e, apie moterų vaidmenį ir taip pat apie finansinės paramos deficitą. Finansinės paramos skirtos būtent moterų įtraukimui. Trūksta pagrindinių išteklių. Ir Dabar aš norėčiau paskelbti, kad yra sukurta nauja priemonė naujame jungtinių tautų fonde, iš kurio bus nukreipiamos lėšos moterų organizacijoms ir tos lėšos bus skiriamos humanitarinių krizių valdymui. Kalbant apie šio tyrimo rekomendacijas, norėčiau paminėti keletą. Pirmiausia, turi būti užtikrintas nusiklus įgyvendinimas visose srityse. Tai yra, taikos dėrybose visada turi dalyvauti moteris, e, taip pat e, turi būti skiriamas finansinės iniciatyvos įtraukiant moteris ir moteris negali būti vien tik stebėtojas. Toliau finansavimas 15 procentų tikslas turi būti e, pasiektas, tiek e, turi būti skiriama moterų teisų gynimo programoms. Institucinės reformos. Būtina pakeisti jungtinių tautų procedūras ir įtraukti neformalią ekspertų grupę klausimams susijusiems su moterų teisėmis ir jų vaidmeniu konfliktų zonose. E, toliau turi būti teikiamos e, iniciatyvos, skatinamosios priemonės e, skirtos didinti moterų, taikos, moterų dalyvavimą taikos palaikymo misijose. Moteris turi būti įtrauktos ir turi būti numatytas atitinkamas vertinimo procesas. Taip pat yra mm, kalbama apie priemonės skirtas kovoti su seksualiniu išnaudojimu ir e, kalbama apie tai, kad reikėtų sustabdyti e, mokėjimus, e, donorų mokėjimus toms šalims, kurių mm, taikos palaikymo pajėgos yra kaltinamos pažeidimais, tokio tipo pažeidimais ir turi būti pradėti tyrimai nedelsint. E, tiek trumpai, aš nekalbėsiu plačiau apie rezoliuciją, galiu visiems tik patarti ją pasiskaityti ir paskaityti apie tyrimo išvadas. Ačiū, kadangi e, kiti pirmininkai turėjo palikti posėdį, nes turi spėti į lėktuvą, aš pirmininkausiu likusiai mūsų posėdžio daliai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį nariams. Ačiū abiems ambasadoriams, majorui Kamilierė taip pat tikrai labai profesionalus pasisakymas. Ir dabar pradėsime labai trumpas diskusijas. Pone Pėties. Ne, jūs neprašote žodžio. Pone Višnievska. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šios klausimus tokiu svarbiu klausimu. Kalbame apie e, prievartavimo aukas karo konfliktų zonose. Mane tikrai e, labai sujaudino ir nuliūdino tai, kad šios dienos diskusijoje iš esmės net nekalbame apie tas moteris, kurios liko Sirijoje ir jos paliktos likimo valiai. Kalbame apie susitikimus, apie organizuotus renginius, bet prarandame, pametame esmę iš akių. Jau žinome, kad Sirijoje vykdomi masiniai prievartavimai moterų ir merginų. Tai būtina reaguoti skubiai ir jungtinių tautų ir ES skubios reakcijos. Reikia padidinti taikos misijų skaičių. Nuo mūsų kalbų nieko nepasikeis. Ir jeigu mes šiandien neprisimsime aiškios policijos, nevadinsim daiktų jų tikraisiais vardais, tai kas tomis moterimis pasirūpins? Ar bus dar vieni klausimai, paskui dar vieni klausimai, ar nuo to kažkas nors pasikeis? Ar ta baisi situacija. Išprievartauta moteris e, turi turėti teisę į skubų abortą, bet ar tai yra sprendimas? Kiekvienas abortas yra tragedija, pirmiausia, tragedija moteriai. Ir už to visada slypi negimusio vaiko mirtis ir motinos kančia. Galbūt abortas gali būti palankus sprendimas, kalbu ironiškai, sprendimas moters aplinkai, bet tai nėra sprendimas pačiai moteriai. Ir prašau to nepamiršti. Aš manau, kad e, turėtų būti skiriama daugiau jungtinių tautų taikos palaikymo misijų ir finansinės Finansinė parama turi būti skiriama būtent toms moterims, kurios yra tokioje sunkioje e, trauminėje situacijoje. Būtent ten turi būti skiriamos lėšos ir ES ir jungtinės tautos turi remti demokratijos procesus tose šalise, kur vyksta karas. Būtina didinti humanitarinės pagalbos apimti ir nepermeskime šios traumos ir šios naštos pirmininkė nutraukė e, E, tiksliau, e, pirmininkė sako, kad e, parlamento narė kalba per greitai. Atsiprašau visų, sako kalbėtoja, aš tikrai susijaudinu ir kalbu iš širdies ir emocingai. Taigi, aš manau, kad tai apie ką mes kalbame, visi tie veiksmai yra tinkami ir proporcingi, galvojant apie problemos mastą, bet aš manau, kad vien posėdžiai ir susitikimai skirti šiai baisiai problemai nepadės e, tos situacijos išspręsti ir nepadės išprievartautoms moteriams ir mergaitėms Sirijoje. Nu, iš tikrųjų sukrečia tai, kad 21 amžiuje vyksta masiniai prievartavimai. Ir apie tos prievartavimus žino visas pasaulis. Tai jeigu jau mes žinome, kokia yra padėtis, dramatiška padėtis, tai aš manau, kad jungtinės tautos turi padidinti taikos misijų skaičių būtent tose teritorijose, kur masiškai prievartaujamos moteris ir mergaitės. Ir tai reikia daryti skubiai. Aš manau, kad finansinės priemonės yra būtinos toms moterims, kurios yra tokiu būdu traumuojamos. Joms reikalinga skubi humanitarinė pagalba ir aš nesutinku su tą nuomonė, kurią išsakė viena iš mano kolegių, kuri turėjo dėja išbėgti iš mūsų posėdžio, tai, kad išprievartautos moteris turi turėti teisę į skubų abortą. Abortai jokių būdų neišsprendžia tos um, skaudžios problemos, kurią patiria moteris. Už aborto visada slypi negimusio vaiko mirtis ir motinos kančia. Abortas niekada nėra palankus moteriai. Aš taip pat sutinku E, su tuo, ką pasakė viena dalyvė, kuri sakė, kad moteris turi būti taikos ambasadorės. Bet tai įmanoma tik uh, turint atitinkamą švietimo sistemą ir užtikrindami demokratijos procesų palaikymą tose šalyse, kur vyksta karas. Ačiū, ponė Besera. Gracias, presidenta. Voy a ser muy, muy... Ačiū. Aš trumpai pasisakysiu, nes laiko turime nedaug. Norėčiau pirmiausia padėkoti už tai, ką Jūs pasakėte. Jūs aiškiai išsakėte savo poziciją, kiekvienas iš Jūsų. Ir man buvo labai malonu dirbti su šiomis institucijomis moterų reikalų komitete. Aš norėčiau pakomentuoti kelis dalykus. Pirmiausia, tai, ką sakė panešų Macher dėl to, kodėl reikalinga peržiūrėti rezoliuciją ir kokia yra tolesnė darbo atvarkė. Nesvarbu, kokia būna peržiūros iniciatyva, pirmiausia, turime siekti tvarių stavoraus vystimosi tikslų iki 30 metų, nes ten yra aiškus tikslai užsibriežti lygybės srityje, lyčių lygybės srityje, reikalavimą taikos ir teisingumo. Ir šios, šios rezoliucijos peržiūrėjimas irgi turi įvykti ir turi būti vertinamas kaip e, tvaraus vystimos tikslų kontekste. Kalbant apie lytinį smurtą, be jokios abejonės tai yra labiausiai apčiuopiamas aspektas ir reikia uh, turėti aiškę poziciją rimtis konkrečių priemonių. Nes matome sisteminio prievartavimo tragedijas ir tai dažniausiai yra susijęs su konfliktais, tai yra tiesiog kaip, kaip tam tikras ginklas, kuris verčia labai kentėti, išprovokuoja didžiulę dis, diskriminaciją ir e, nuo to labai kenčia moterys, mergaitės yra ir kitų papildomų aukų, tai yra vaikų, kūdikių, kurie gimsta po tokio smurto ir tai yra labai pažeidžiamos moterys ir tas pažeidžiamumas dar sustiprėja, nes trūksta priežiūros, sveikatos priežiūros e, tokioms, e, sveikatos paslaugų tokioms moteriams. Taigi mes net, net, neišspręsime su problemų rezoliucija, turime pažiūrėti, ko mums nepavyko pasiekti. kalbėtoja prašoma kalbėti lėčiau. Taigi labai svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą tokios iniciatyvoms, tačiau turi būti numatytos tikslinės lėšos žmonių apsaugai, bet nėra ir galvojame apie aiškės efektyves priemonės. Taigi, tik tokiu būdu mes galėtumėme pasiekti pažangos gyvenimą žmogaus teisės nuostatas. Dabar e, saugaus aborto garantas tai nėra apsauga, tai nėra teisė pati savaimės. Abortas reiškia, kad moteris, moteris pasilieka galimybę priimti sprendimą po išprievartavimo, kas yra labai sudėtinga situacija ir aišku taip pat reikalinga stiprinti humanitarnės pagalbos pastangas tam, kad moterys konfliktinėse situacijose gautų joms reikalingas paslaugas, kaip e, komisaras Talijanį ir ponia Magarinė tai akcentavo, jie sakė, kad būtent tokia yra ES pozicija, kad moterys, mergaitės, kurios buvo išprievartautos ir dėl to pastojo, turėtų galimybę gauti informaciją ir taip pat uh, tinkamas reprodukcinės lytinės veikatos paslaugas, kad ji pati galėtų apsispręsti, priimti sprendimą ir kad ne, neturėtų tos merginos dar labiau kentėti. Aišku, tas e, abortas neturi būti privalomas. Mergaitė moteris pati turi apsispręsti ir turi pasirinkti, kaip ji nori e, pasielgti šioje situacijoje. Na ir dar vienas dalykas. Šiame komitete mes neturėtume pamiršti, kokiais svarbu vaidmenį vaidina ir Stambulo konvencija. Stambulo konvencija yra dar vienas teisiškai sąstantis dokumentas, kuris yra labai naudingas, bandant apsaugoti moteris karuose. Prašau jau baigti pasisakymą, sako pirmininkė. Kągi, apibendinama tada galiu pasakyti, kad ir toliau mes reikalausime, kad būtų visos ES valstybės narės pasirašysios Stambulo konvenciją, kurios dar nėra to padariusios, kad ji būtų taikoma ko galima plačiau. Pirmininkė, atsiprašau, bijau, kad mūsų posėdžiui numatytas laikas jau baigėsi, tai aš tik tai pabaigai dar norėčiau pridurti du sakinius. Praėjo 15 metų nuo to laiko, kai buvo primta saugumo tarybos rezoliucija 1325, nuo to laiko Mes numatėme daug teisinių aktų ir aš norėčiau pakomentuoti prievartavimus. Tai yra vienas tokių pavyzdžių. Ir dabar prievartavimai yra laikomi karo nusikaltimais. Ir aš manau, kad mes visi sutinkame, kad karinis konfliktas yra absoliutus blogis bet kokiai šeimai, moteriams, mergaitėms vaikams, pagyvenusiems žmonėms, visiems. Ir pagrindinis dalykas yra pagauti nusikaltelius, juos patraukti būdžiamojo atsakomybėn ir taip pat užkirsti kelią tokiems karo nusikaltimams, kuo galima greičiau. Ir tam reikalingos visos mūsų pastangos. Ponas Kamilieri yra sukaupęs nemažai patirties vykdant Atalantos mis, Atalanto misiją. Ir tos misijos sėkmė buvo nulemta to, kad piratai buvo pagauti, kad jie buvo patraukti baudžiamojant atsakomybėn. Tai buvo tam tikra atgrasos priemonė, atgrasanti nuo piratavimo Afrikos, palie Afrikos kišulį. Ir mes turime kalbėti apie metodus, būdus, kaip būtų galima kovoti su nebaudžiamumu, kad nusikaltėliai būtų nubausti ir kad būtų sustiprintos taikos palaikymo pastangos ir aš sutinku su kolegė Jadviga Višnevska. Taip, reikia kalbėti apie abortų teisę, bet tai nėra problemos sprendimas, kartais tai tik tai dar labiau verčia moteris kentėti, kurios ir taip jau yra aukos. Tačiau svarbu labai sėkmingai įvykdyti taikos palaikymo misijas sederėmuose ir dėja jungtinių tautų sistemoje jau turime nekokių pavyzdžių. Jau neminant Junktinės Afrikos Respublikos, kur yra irgi daug lytinio smurto. Pačioje misijoje jos ėmose. Tai čia jau yra didžiulė problema ir mes turime didinti pastangas ir aš labai džiaugiuosi jūsų, ponė Kamiljeri, darbu ir labai svarbu, kad jungtinių tautų pastangos irgi būtų įgyvendinamos tinkamai. Dėkoju, baigiame posėdį. Dėkoju.